11.30. Perino prie paskutinio šiandienos posėdžio klausimo. Josefas Šairis, teisėkros įgaliojimų delegavimas ir komisijos naudojimas įsigyvendinimo įgaliojimais. Keturios minutės pranešėjui. Szépen elnök úr, ez a parlament rengeteg olyan... Ačiū, ponė pirmininkė. Šis parlamentas e, pritarė e, savo iniciatyvą rengiamam pranešimui, e, kurio tiesą sakant turbūt niekas ir neskaitė, niekas e, jo, jo nesidomi, net ir autoriai jį pradeda pamiršti. Šiandienos darbo atverkėje esantis pranešimas, aš tikiuosi, išsiskirs e, bus šiek tiek kitoks, ne todėl, kad šis pranešimas yra mano parengtas, bet todėl, kad tai yra vadovėlis. Vadovėlis, kuris e, padės kolegoms dirbantiems su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, su taryba ir komisija, kurie susitinka su tų institucijų atstovais per, pavyzdžiui, trialogą. Lisabono sutartis įvedė naują taisyklę, kurioje yra kalba apie Europos komisijos kontrolę Tai yra nauja taisyklė. Taip, Europos parlamentas įgavo įgaliojimą teisę, e, kuri prilyksta Europos tarybos turėtai teisiai. Europos taryba galėdavo kontroliuoti Europos komisiją jau anksčiau. Mes e, matėme, kaip e, buvo traktuojami deleguotieji teisės aktai, vykdomieji teisės aktai. Europos parlamentas dabar turi ypatingą teisę. Kągi aš noriu pasakyti, kai Europos parlamentas parengė teisės akto pranešimą, jį perleisdamas kitoms institucijoms tarsi prarasdavo įtaką e, ir kompetencijos būdavo perdodamos visos Europos komisijai. Tuo tarpu šiandien padėtis pasikeitė pagal deleguotojo teisės akto procedūrą Europos parlamentas gali išsaugoti įtaką ir gali atsiimti teisės aktą iš Europos komisijos, kuriai tas aktas buvo deleguotas. Pavyzdžiui, gali būti, kad parengtasis teisės aktas, galutinis jo variantas nebepatinka Europos parlamentui. Ir mes, Europos parlamento nariai, turime nuspręsti, kokias kompetencijas galime deleguoti Europos komisijai ir e, ką mes galime sutvarkyti patys. Lisabono sutartis jau seniai įsigalėjo, bet ta praktika iki šiol dar nebuvo pritaikyta. Mūsų kolegos diskutuodami su taryba, dalyvaudami triloguose, susidarydavo įspūdį, kad taryba apgailestauja, nusileidusi ir perleidusi savo kompetenciją kontroliuoti komisiją. Jie, jie perleido parlamentui. Jeigu mes norime, kad pranešimai būtų patvirtinti ne tik parlamento, bet ir tarybos, mes turime pradėti taikyti procedūras, pagal kurias nereikia svarstyti visų pačių klausimų. Ir taip būtų palengvintas susitarimo, susitarimas tarp skirtingų institucijų. Taigi, mėrėjai kolegos, šis pranešimas yra gairės e, mūsų kolegoms ir mes negalime atsisakyti mums suteiktos kontrolės teisės. Mes turime išsaugoti šią teisę. Reikia vengti e, nepalankių situacijų. Pavyzdžiui, gali būti, kad mes patvirtiname pranešimą, kuris e, jau buvo patvirtintas anksčiau komisijoje, bet mes negalime patvirtinti kitų pranešimų, kurie netenkina mano ką tik išvardintų principų. Deja, iki šiol mes negalėjome dėl to susitarti taryboje, per pirmąjį svarstymo etapą to nepadarėme ir per kitą svarstymo etapą mes dar kartą svarstysime šį klausimą. Ačiū, kolega Sair. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Tik du kolegos paprašė žodžio. Pirmiausia, žodis poniai Maginės. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad kalbant apie deleguotusius aktus ir techninius klausimus, štai matome tuščią salę, o jų kalbame apie esminį teisėkuros dalyką. Pavyzdžiui, žemės ūkio klausimą aš ten labai aktyviai dalyvauju. Mes dar nepabaigėme BŽUP reformos, nors prieš kelis mėnesius paskelbėme apie pabaigą. Todėl jūsų pranešimas labai svarbus. Ir naujieji, naujojo parlamento nariai rūdienį turėtų gilintis į instrukcijas, kaip e, kurti geriau įstatymus. Man atrodo, kad dažnai susitarėme politinių lygmenių, o po to nebesugebame tinkamai parengti techninių ir deleguotųjų aktų. Man labai didelį rūpestį kelia BŽUP reforma. Yra trys ar keturi sudėtingi klausimai ir panašu, kad mes jų neišspręsime iki kovo ir todėl įgyvenimas persikels į kitus metus. Aš manyčiau, kad šis pranešimas yra vienas iš svarbiausių ir labai gaila, kad salė yra visiškai tuščia, diskusijos nebyksta. Pirmininkos. Jūs teisi, jūs teisingai pastebėjote. Dabar ponė Basesku. Ačiū pirmininkė. Vis dar nėra aišku, kaip nauduo, naudoti tuos aktus. Dėl to kitame parlamente, naujajame parlamente, bus svarbu tai patikslinti. Mes, Europos parlamento nariai, turime saugoti Europos piliečius ir turėtume prieštarauti bet kokiems komisijos pasiūlymams, kurie nenaudingi piliečiams. Parlamentas turėtų įsikišti iki tokių aktų prieimimo, patvirtinimo. Todėl labai pritariu sumanimui renkti Europos komisijos ir Europos parlamento ekspertų susitikimus iki deleguotojo aktų patvirtinimo. Tai labai svarbu tokiose srityse kaip ekonominiai, pinigų klausimai, prekyba, žemės ūkis. Ačiū poniai Basesku. Baigiame spontaniškas diskusijas. Dabar komisarę Džordžiavą. Dėkoju ponui Sair už čia dalyvaujantiems pristatytą pranešimą, bet aš manau, kad ir kiti seka jūsų pranešimo eigą. Komisijos vardu noriu pasakyti, mes pritarėme, kad mums reikia bendro požiūrio į deleguotosius ir įgyvendinimo aktus. Interpretavimo problemos pernelik dažnai iškyla dėrybų metu. Pats laikas mums susitarti, rasti horizontalų šitų vis pasikartojančių e, problemų sprendimą. Žinote, kad praeitais metais komisija pradėjo trišalės diskusijas, kad rastume bendrą supratimą, tų horizontalių klausimų susijusių su deleguotais ir įgyvenimo aktais. Mes parengėme darbinį dokumentą, kur aptariami jūsų minėti klausimai. Taip pat tas opus konsultacijų klausimas. E, procesas užstrigo ir noriu Jums padėkoti, kad duodate mums naują postumį. Tikėkimės, kad sugebėsime vieni kitus suprasti ir harmonizuosime e, deleguotų ir gyvendinimo aktų horizontaliuosius aspektus. Iš esmės pritarėme jūsų pranešimui, manome, kad tai pamatas mūsų būsimam darbui ir pozicijų artinimui. Noriu atkreipti visų dėmesį, kad teismas netrukus prims sprendimą byloje dėl biocidų. Ten taip pat sprendžiamas įgyvendinimo ir deleguotų aktų klausimas ir galbūt teismo sprendimas bus mums gairėmis. Tad, tačiau mes neturime nulei, e, atsipalaiduoti, turime tęsti diskusijas, e, net ir paraleliai su teismo darbu, kol teismas rengia savo sprendimą. Atvirkščiai, trys ES institucijos turi kartu rasti visiems priimtiną sprendimą. Baigdama pabrėšiu, kad naujajam parlamentui būtų tikrai puiku ir naudinga paspartinti darbą ieškant bendro sutarimo, o jums dėkoju už atliktą darbą. Labai ačiū komisijos narė Georgieva. E, diskusijos baigtos, balsuosime ryto 12 valandą. Noriu padėkoti kolegiams ir kolegoms ramios nakties. E, aišku, ir komisijos nariai linkiu ramios nakties, dėl to, kad netiesa, kad komisijos nariai nemiega.